Lerienas atsistatydino iš šių pareigų, noriu Jums priminti, kad e, kandidatūrų teikimo terminas baigėsi antradienį 18 valandą. <clears throat> Kandidatūros bus pateiktos įvertinti e, e, R00101 biure, tai, e, kuris visais paspės Žėdlio prezidents ir ten e, laisvais pastate, ten galima pateikti kandidatūras. <clears throat> Reikia taip pat pridėti kandidatų